Projektai sudarė 33,3 procentus, tai yra daug daugiau nei mūsų nustatytas 26 procentų tikslas. Toliau keletą žodžių apie regioninę apriepti. Mes netaikome regioninio ar nacionalinių kvotų, tai darome užmanytai, bet mes e, galvojame apie regionės paskolas. Pavyzdžiui, ESIF pavyzdys rodo, kad geografinė diversifikacija gerėja. Italija, Prancūzija ir Vokietija joms teikiamos investicijos e, sumažėjo. Ir jeigu įvertintume tai kaip BVP dalį, e, skaičiai būtų visai kitokie. Taigi, pavyzdžiui, Graikija, Estija, Portugalija, Bulgarija ir Lietuva būtų penkios pagrindinės ESIF lėšų gavėjos pagal BVP. Manau, kad tai yra labai geras rezultatas. Mm, ponios ir ponai, noriu baigdamas pasakyti, kad e, bankas pasiekė rezultatų ir toliau gyvenint savo tikslus. Mes siekėme e, gyvendinti, tobulinti Jungerio planą ir svariai prisidėjome prie darbo vietų kūrimo ir augimo ES. Mes esame ES bankas, tai reiškia, kad e, mes esame daugiau nei nacionalinių interesų suma. Mes Esame puikus Europos bendradarbiavimo pavyzdys ir mes esame tikrai gera naudinga institucija Europos Sąjungoje ir galiu Jūs patikinti, kad mes ir toliau nenuilstami teiksime paramą investicijoms visoje Europoje. Mes um, stengsimės uh, įveikti struktūrinius investicijų ir sanglaudos iššūkius ir stengsimės uh, stiprinti ES vaidmenį pasaulio, o tas vaidmo smarkiai keičiasi. Ačiū. Kiitos, pääjohtaja Hoyer. Ja sitten... Ačiū, <clears throat> pirmininkė Hoyeri. Dabar žodis komisijos nariu Katainen, prašom. Okay. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Georgiui Pirinskui pranešėjui. Ačiū kitiem nariam, kurie dalyvavo rengiant šį darbą. Tai puikus pranešimas. Visi žino, kad EB neįkainojamas partneris finansuojant infrastruktūrą, taip pat MVI, inovacijas vyriuose regionuose Europoje, klimato veiksmus, tvaro transportą, kitas investicijas komisija tvirtai remia ambicingus klimato veiksmus, strategiją, kurią vykdo IEB. Didesnės investicijos, ypač į atsinaujinančią energetiką, žiedinę e, ekonomiką, energetinį efektyvumą, susitelkimą į didelio, didelio poveikio uh, produktus, tai turbūt svarbiausia pasiekiant šių tikslų. Taip pat patariamosios paslaugos įmonėms, kurios veikia ganėtinai naujose sritise, kaip, pavyzdžiui, žiedinė ekonomika arba dirbtinės intelektas, viso to labai reikia. Taip pat reikia pasigilinti, kaip finansiniai poterkiai atitinka paslaugas kurias galima gauti, tai e, bankui tenka tas nuolatinis e, iššūkis e, nu, gilintis į atitikti paskirčiai, nes ekonomika keičiasi. Mes sveikiname banko pastangas užtikrinti, kad jo gebėjimas pasiekti finansavimo <clears throat> tikslų, kad e, tai nenukentėtų. Dėl išorės skolinimų kalbėjom apie tai ir apie pagal ankstesnę klausimą, tai EB turi na, rasti tinkamą sprendimą, kad būtų galima užtikrinti prognozojamumą po 20 metų. Aišku, EB ir toliau atvyks, atliks reikšmingą vaidmenį <clears throat> remiant ES interesus užsienyje ir gyveninant 2030 m. darbo atvarkę. Dėkui. Ačiū komisijos nariui Kotainenui dabar žodis ponui Dartmatui. Um, Ačiū, pirmininkė. Perfrazuosiu Marko Tonijaus garsėje kalbą iš Šekspyro Julijaus Cezario. Aš atėjau girti Europos investicijų banko valdymą, o ne palaidoti jų. Uh, EIB e, yra įsipareigojusi vykdyti tinkamą komercinės bankininkystės praktiką ir iš tiesų įspūdingai tai daro. Ir dabar EIB balansas yra stipresnis negu pavyzdžiui Deutsche Banko. <clears throat> Na, turbūt reikėtų deklaruoti interesus. Junktinės karalystės vyriausybė priklauso 16, 16 e, e, procentų akcijų, kurių balansinė vertė yra 39 milijardai eurų. Tai mes norime, kad ta vertė e, ir toliau tokia liktų, kaip tik tai todėl labai svarbu, kad būtų laikomasi tvirtų komercinių principų, kad tai nebūtų silpninama na, dėl politinių imperatyvų. Na, iš tiesų reikia atsispirti reikalavimams politizuoti <clears throat> skolinimą, ypač jeigu tokie reikalavimai yra iš žaliųjų partijų ir panašių į juos. Kiitokset. <clears throat> Dėkojam. Ponai Dartmutai. Dabar žodis EPP frakcijos vardu ponui Deutsch. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos narė, arba e pirmininkė kolegos. Na, gal ir nebus labai mandagu, tačiau norėčiau pasveikinti poną Pirinskį, padėkoti už uh, išskirtinai kokybišką pranešimą. Jame puikiai apibendrinta tai, kokiu išvadu yra pasiekęs Europos parlamentas per pastaruosius porą metų dėl EB. Ten taip pat atspindėta ir kritika, kuri uh, E, yra išsakyta Europos audito rūmų ataskaitose. Yra tam tikrų problemų, e, yra galbūt kai ko ir ko trūksta pranešime. E, šiuo pranešime pasakyta, kad dirba, dirba tinkamai, taip kaip turėtų, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį porą dalykų. EB iš esmės yra bankas. Europos Sąjungoje yra problemų su skolinimuose. Tačiau uh, iš skolinimo politikos naudos daugiausia gauna 15 senųjų ES valstybių narių. Mes norėtumėm, kad skolintis galimybę turėtų ir kitos valstybės narės, taip pat ir Vakarų Balkanų šalis. Ačiū. Dabar žodis poniai Ajala Sander, prašom. Ačiū pirmininkė. Sveikinu ir poną Kataineną, ir poną Hojerį atvykus čia. Dėkojame, kad atvykote į mūsų diskusijas. Dėkoju ponui Firinskiui, sveikinu. Tikrai jisai labai daug ir pastangų, ir patirties įdėjo šį dokumentą. Gilindamasis Europos investicijų banko veiklą, ypač turint omenyje kad mes ir toliau kalbame, jog reikėtų ir auditorumams audituoti e, šio banko veiklą. Trys dalykai. E, teritorinis įtakos e, vertinimas yra labai svarbus. Tikriausiai teisingai supratau, kad 12 metai buvo žingsnis į priekį daugybė šalių, kaip jūs sakėte, būtent tose šalise, kurios jūs įvertinote Norėjau paklausti tos šalis, kurias pavadinote penktomis, ar jos yra vienoje linijoje, ar jos kažkaip skirtingai išsidėščiusios. Antra, migracija. Mes ir vėl matome problemą, kad Afrikoje, kaip jūs sakėte, ir žinoma, artimuosiuose rytuose kreditai, paskolos mikrokreditai yra mm, išduodami pasirašant daugybę sutarčių su jūsų banku, tai yra gerai, bet paskui, kai matome, tai tos sutartys, kai įsigiliname, matome, kad tos sutartys nėra įgyvendinamos. Todėl e, labai svarbu, kad šis bankas taip pat prisidėtų prie mūsų pagrindinių partnerių vystimosi. Trečia, inovacija. Vėl matome, kad startupai tai yra. Mm, startuoliai e, nori daugiau finansavimo, kodėl jie jo negauna. Ir dar noriu pasakyti, kad nustebau sužinojusi, jog nėra matuojama, kiek darbo vietų sukūriama e, įgyvendant tam tikrus projektus. Kodėl taip yra, man atrodo, kad jau pats laikas šiam bankui pradėti skaičiuoti, kiek darbo vietų sukūrė savo projektus įgyvendinamas. Ačiū, ponė e, Jalasender. Būkit gera, laikykitės e, kalbėjimo laiko. Dabar žodis EKR frakcijos vardu ponui Černeckiu. Minutė. Pani Šrinčionsa, e, panie prezesė. Gerbiama pirmininkė, <clears throat> gerbiamas e, investicijų banko pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad jūsų bankas yra neformuojantis politiką, o įgyvendinantis politiką. Todėl e, tie klausimai, kurie susiję su klimato kaita, e, tenka valstybėms narėms. Be to, Europos investicijų bankas e, laikosi savo atitinkamų nuostatų, savo dokumentų bei įgyvendina teisėjų kūrininkų mandat, mandatą. E, jūs minėjote skaičius ir susijusius su Jungerio planu ir kitus, jie kalba patys už save, visgi noriu šį bitą pasakyti tie projektai, kurie iš tikrųjų sukuria pridėtinę vertę vietos gyventojams. Jie yra labai svarbus. Jūs ir pats apie tai kalbėjote. Kartais, pavyzdžiui, Kartais įgyvendinami klimato tikslus mes kaip tik sumažiname finansavimą kitiems svarbiems dalykams. Taip jau yra. Ačiū ponė Černetski, dabar Alde frakcijos vardu. Ponas Ali, dvi minutės, prašom. Čia Uh, Ačiū pirmininkė komisijos nary, ponia Hoyerį, pranešėjų. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją dėl uh, šio pranešimo. Šis bankas turėtų sukurti pridėtinės uh, vertės, darbo vietų, augimo ir, pavyzdžiui, 15-16 metais investuota, e, investuotos lėšos su, yra suskaičiuota, kiek jos sukurs darbo vietų ir taip toliau. Ir bankas e, skolina maždaug 70 milijardų eurų, 90 procentų iš Europos Sąjungoje. Keturios sritis e, - inovacijos, infrastruktūra, E, smulkus vidutinis verslas, 40 procentų buvo MVI skirta ir tai e, atitinka tai, kad jos sudaro stuburą mūsų ekonomikos. Labai svarbu stiprinti tokių įmonių finansavimą. E, Auditoj, auditas numa, nustatė, kad šio banko veikla atitinka jo tikslus, Labai svarbu didesnį dėmesį kreipti į e, trumpalaikius ir ilgalaikius, e, po, ilgalaikį poveikį, tam, kad mes padėtumėm e, tam tikriems sektoriams ir geografiniams teritorijoms pasivyti augimą, labai svarbu finansuoti strateginius projektus. Du, daugiau negu 207 milijardų eurų yra skirti iki 17 metų ir taip mes pasieksime tikslą. Taip pat matyti, kad skaidrumas yra gerokai padidėjęs priimant sprendimus ir e, dokumentus bei protokoluojant susitikimus. Kiitos edustaja Ali. Sit... Dėkuoju ponui Ali. Dabar ponas Tarant, pusantros minutės, prašom. Kiitoksia puheenjohtaja Ačiū pirmininkė. Na, aš e, Dabar nemėginsiu vertinti tų palyginimų, kuriuos pateikė Dartmuto grafas, jis kas veikia labiau komerciniais pagrindais, ar EIB, ar Deutsche Bankas. Aš labiau būčiau linkęs e, vertinti, lyginti EIB su Danske banku, kuris įsivėlėsi tokią abejotiną veiklą. Vis dėlto, nepaisant jūsų paneigimo, ponė Hoer, norėčiau išgirsti informacijos apie jūsų sąsają su Volkswageno skandalu. Iš tikrųjų, skaidrumas nepakenks nei jums, nei mums. Ir dar, pirmininkė, noriu pasakyti, kad investicijos yra tikrai perspektyvi politika ir E, nors ponas Černiecki norėtų, kad jūs investuotumėte į anglių, anglies sektorių, manau, kad mes turėtume jūs paremti, kad nebūtų investuojama į netvarios energijos sektorių. Dėkoju, ponu Tarant. Dabar GUE frakcijos vardu Ponas Flanagan, dvi minutės. Na, su keliomis išlygomis šiam pranešimui galėčiau pritarti. Pone Pirinskai, gerai patirbėjote. EIB yra vertinamas, pristatomas kaip viena iš ES sėkmės istorijų, ypač pastaraisiais metais. Labai gerai, kad daugėja investicijų mažose ir vidunėse įmonėse, tose srityse, kurias anksčiau tradicinė bankų sistema aplenkdavo ne tik mano šalyje, bet ir visoje ES. Aš e, kalbėdamasi su savo rinkėjais žinau, kaip e, MVI sunku gauti finansavimą Airijoje. E, mūsų bankai, kuriuos iš tikrųjų gelbėjo žmonės, ir kalbėjo apie didesnį atsakomybę tam sektoriu ir turėtų investuoti į realią ekonomiką. Tų investicijų reikia, kad nebūtų uh, nesikištų kitos ES institucijos, pavyzdžiui, ECB. Ir vakar mūsų aptartame pranešime yra tokia e, pastraipa. 2017 e, metais Airijos banko aktyvų e, mažinimas iš tikrųjų yra geras žingsnis siekiant visapusiškai disponuoti šiuo turtu, tačiau E, ambicingesnis tokio turto pardavimas ir taip toliau. Aš išversiu, kas čia buvo pasakyta. Iš tikrųjų, ECB e ir toliau dirba Airijoje 2017 metais. Na, yra fiksuojama tam tikra sėkmė. Airijos bankas iš tikrųjų e, su, sužlugdė 4 milijardus eurų, prarado 4 milijardus eurų ir iš tikrųjų ECB ir jos vyriausybei per šantažą e, primetė gelbėjimo planą ir iš tikrųjų yra prarasta 19 milijardų, dar bus prarasta 12 milijardų ir taip yra elgiamasi airijos vyriausybei nei necyptelint. Noriu padėkoti ponui Pirinski ir taip pat noriu pagirti EIB už puikų darbą. Būtų gerai, jeigu ECB imtų pavyzdį. Vanagan. Dėkoju, <clears throat> ponia Flanagan. Dabar žodis N frakcijos vardu, ponui Anemans minutė. Europos investicijų bankas neturėtų būti tik madinga priemonė neturėtų, vaikyt, neturėtų vaikytis madų. Na, mes girdėjome, kad kai kurios investicijos viršyje nustatytus tikslus. E, tuo tarpu, kai komisija nepasiekė gana kuklaus 20 procentų tikslo, EIB ketina daugiau investuoti į atsiliekančius regionus, kur prasta infrastruktūra, kur vyksta protų nutekėjimas ir kur trūksta patikimų institucijų. Bet tai nėra EIB uždavinys. Iš tikrųjų, EIB turi, turi dirbti rinkos kontekste, remtis rinkos ramščiais, tai yra mažomis ir vidinėmis įmonėmis, bankais. Iš tikrųjų, EIB turėtų dirbti su perspektyviais projektais, o ne po, politiškai motivuotomis priemonėmis. Dėl to aš susilaikysiu balsuojant dėl pranešimo. Ačiū dabar žodis. Poniai Greslė. Prašom. Ačiū pirmininkė, vicepirmininkė, pirmininkė Hoerį, mėly kolegos. Džiaugiamės, kad atvykote, pane Hoerį. Aš e, stengsiuosi kalbėti iš esmės. Mes žinome, kad jūs esate geras vadovas ir padarėte labai dėlę pažangą vadovaudamas bankui. Dėl to mes dėkojame, bet turime ir pasiūlymų. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie e, skaidrumą ir e, veiklą šio banko. E, Mm, dėl e, skaidrumo manau, kad galima čia daug ko pasiekti ir e, valdysenos prasme, ir veikimo prasme. Mums atrodo, kad e, dažnai apie jūsų veiklą yra kalbama tik tai tokiais šūkiais, kaip iš brošiūrų norėtųsi daug daugiau konkretumo, norėčiau žinotumėm, žinoti, kokie bus žingsniai įvykdyti, kiek kas kainuos, mm, taip būtų lengviau stebėti jūsų gyvendinamus projektus. Būtų tikrai puiku. Taip pat būtų puiku, jeigu žinotumėm, kiek privačių išteklių būna naudojama jūsų projektus įgyvendinant. Nes mes dažnai žinome, kad jūs bankai dažniausiai tik tai iš viešųjų lėšų mm, skolina. Taip pat norėtumėm, kad ir moterų darbo skatinimui, žimtumo skatinimui jūs daugiau e, pastangų įdėtumėt. Žinoma, kad padedate, skatinate vyrų įvairiausią veiklą, bet būtų gerai, kad ir moteris nebūtų pamirštas. Ačiū, ponė Greslė. Dabar žodis ponui Liberatskijui. Pusantros minutės, prašom. Bardzo, pani pani pani... Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nari, gerbiamas pirmininkė. Leiskit manęs klausti jūsų ne apie moterų kvotą. Dirbkime, kalbėkime apie ba banko reikalus. Iš šio puikaus pranešimo aš matau, kad tai yra sveika institucija, kuri orientuojasi į savo darbą, į rezultatus, siekia įgyvendinti projektus, pasiekti rezultatų ir tokią funkciją e, derina su investicijos banko pareigomis. Jūs esate būtent investicijų bankas, ne koks kitoks. Ir Europos investicijų bankas e, finansuoja augimą, vystimasi e, būtų gerai, kad bu, e, jūsų banko priemonės būtų, e, galėtų m, kažkaip būtų susijėtos ir su privačiais investavimo šaltiniais. Taip tikrai mes padidintume investicijų apimtis. 17 metais pagerėjo regioninės e, teritorinėje pusiausvyra. Visgi norėčiau patarti, kad būtų daugiau atsižvelgta ir į modernes priemonės tokiose, ir jų taikymą tokiose šalise, kuriuoms reikia dar e, ūktelti. Ir labai dėkoju už papildomas 7 sekundės kalbos laiko, kurį man suteikėte. Ačiū, ponė Liberatski. Dabar žodis ponui Marijas minutė. Pone Hoyer, Aišku, kaip sakoma, tyla geriausia byla. Nieko nepasakėte apie Fraport. Aš anksčiau jūsų apie tai klausiu. Užsienio investuotojai e, turi turėti savo lėšų, ne vien es lėšas naudoti, kad galėtų investuoti ir užgrobti turtą. E, pavyzdžiui, kalbant apie e, Atienų tarptautinį oro uostą. Investuotojai gavo 250 milijonų eurų iš, iš jūsų. Ir, ir pusantro milijono buvo su, suteikta BP, tai daugia nacionaliniai įmoniai, o lėšos, kurias suteikėte MVI, tai yra tiesiog trupiniai. 280 milijonų fraport. Uh, 180-150 milijono Graikijos telekomunikacijų bendroviai, daugybė milijonų kitoms įmonėms, 700 milijonų eurų iš SF buvo skirta taka. Kaip tik todėl Greikijai taip gerai sekasi. Lėšos mus pasiekė, bet kur atsidūrė daug nacionalinių bendrovinių rankose. Tokia padėtis, vadinkime viską tikraisiais vardais. Ačiū. Ponas Van Nisteroj, prašom. Voorzitter, heer Hoyer, commissaris, eh, graag een aantal opmerkingen van de kant vanuit eh, het regio. Pirmininkė, keletas komentarų iš regioninės politikos eh, perspektyvų. Jūsų vaidmuo yra be galo svarbus. Ponas Hoyeris pateikė labai įdomią analizę, kaip dirbama siekiant atstatyti pusiausvyrą Europoje per pastosius dešimt metų nuo krizės. Ta ir toliau turėtumėte daryti. Labai džiugu matyti šiame pranešime kad ponas Pirinskis labai įsigilino į teritorinį aspektą, kuris toks svarbus Europoje. Antras dalykas - jūsų uh, patariamoji funkcija. Vakar kalbėjome apie Invest EU. Tai bus naujas projektas, kuriame dalyvausite. Reikia daug daugiau tikslingo darbo, reikia naudoti jas per programą regionams. Manau, kad dabar padėtis yra tokia, jog yra skiriami, skiriamos lėšos, ir, bet yra dirbama ne taip, kaip mes tikėjomės, dar kažko trūksta. Todėl tikiuosi, kad investi į e jų e, stumtas šitą programą tinkamą linkmę. Taip pat norėjau pasakyti, kad e, jūsų. E, pozicija proje, šiame projekte nėra tokia jau išskirtinė, todėl būtų gerai, kad jūs dirbtumėte su kitais pra, e, partneriais. Vienas plus vienas kartais būna trys. Nelaukite, kad kiti imtųsi iniciatyvų, kaip komisaras sakė. InvestEU bus labiau e, priklausomas nuo, nuo nu, pagal, dirbs pagal tam tikras politinės skriptis. Taigi galima dirbti ir pagal jas preso programą ir, ir imtis daugiau iniciatyvų. Pane Greslės e, teisė, jūs turite šiek tiek padirbėti ir dėl valdysenos. Ačiū, pone Anisteroj. Paskutinis e, pasisakys ponas Kelly, prašom. Pusantros minutės. Uh, Ačiū. Pane Hoirė, nedažnai pas mus lankosi, turbūt ir nereikėtų dažnai matyti, ne čia dirbate, bet gerai, kad šiandien čia lankote, įdomu jūsų klausytis, keisti nuomonę su jumis. Mums taip pat yra galimybė na, pagirti EIB už puikų darbą, skatinant investicijas, ypač e, tokias, e, kurias e, veda prie ekonomikos augino. Nes iš tiesų vienas 1,1 trilijono 160 šalių, tai yra įspūdinga. Ir e, kiek žinau, prieš porą metų ir Dublinė atidarėte e, e, biurą, noriu pagirti jau už vadovą šito biuro už darbą ir iš tiesų ačiū ir komisijos nariui Katainenui mano rinkimo apylinkiai buvo surinkti keli seminarai skirti ESF e e, ir e, pramonės komitete šiandien balsavome už tai, kad būtų gyvendama investivų programa ir kai, kaip daug kas jau sakė, kad reikėtų labiau akcentuoti paramą MVI ir pritariu čia pranešėjų, kad reikėtų uh, kad MVI gautų daugiau patarimųjų paslaugų. Taigi bendrai paėmus dirbama yra e, e, gerai, aišku, yra tam tikro nerimo dėl Brexito, bet aš tikiuosi, kad valstybės narės bus labai dosnios ir užpildė spragą biudžete, kurią paliks Junktinė karalystė. Dėkuoju. Keli. Dėkuoju, ponui Keli. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pone Zdrojevski, minutė. Bardzo dziękuję. Cztery główne punkty. Dėkoju. Keturi svarbiausi dalykai. EFSI poveikis yra geras, dėl to mes džiaugiamės. Tačiau tas poveikis nėra toks, kokio mes tikėjomės. Galbūt tos prognozijos buvo per daug optimistinės. Geografiniai skirtumai sumažėjo, bet jie mažėja per daug lietai. Taip pat labai svarbu, kad investicijos į e, kosmoso ir kosmoso technologijas taip pat yra nepakankamos. Labai svarbu planuoti. Tai, ką mes girdėjome, nėra kritika, nes iš tikrųjų išgirdome labai įdomių faktų, įdomios analizės. Gerbamas e, pirmininkas 250 e, procentų ilgiau kalbėjo, ponas Katanienas kalbėjo tik tai 60 procentų savo laiko, taigi reikėtų labiau laikytis to, kas yra suteikta. Ačiū. Ponas Polčiak, minutė. Ačiū pirmininkė. Suprantu, kokia yra AIB situacija, jo pozicija yra tokia - investuoti į strateginės rytis, tvarų augimą, darbo vietas. Tai labai svarbu mūsų MVI ir regionams, kurie atsilieka. Ir Taip pat reikia siekti pusiausvėros teritorinės sąjungos. Na, kalbant apie MVI, taip pat reikėtų pripažinti, kad remiantis metinę ataskaitą 40 procentų EB investicijų buvo skirta MVI. Tad esu tikras, kad tikslas buvo pasiektas. Norėčiau. Nu, paraginti būti atsargiems skolinant. Aišku, skolinimas turi būti veiksmingas, efektyvus, tačiau finansinės rinkos labai nestabilios, turime būti atsargus. Tai dar nebuvo minėta. Ačiū ponai Polčiakui. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariu Katainen. Like Norėčiau padėkoti ponui Kelį už darbą, kurį jis atliko savo rinkiminėse apygardose. Žinau, kad jis ne vienintelis, bet e, manau, kad jis rodo pavyzdį ir to tikrai reikia. Mums reikia piliečiams, įmonėms pasakyti, papasakoti, ko yra, kaip jie gali gauti naudos iš Europos investicijų bankų, ką gali pasiūlyti Europos e, strateginių investicijų fondas. ES institucijos ir net ir mūsų finansinės priemonės nėra taip jau paprastai lengvai suprantamos kaip įprasta banko paskola. Todėl mes turime skleisti žinę. Manau, kad tam tikros valstybės narės gavo daugiau naudos negu kitos, taip pat ir kai kurie regionai, kai kuriems regionams labiau pasisekė. Mm, dirbant su ESIF, nes tiesiog e, institucijos, valdžios institucijos geriau informavo piliečius ir įmonės, ko, ką jos gali gauti. Aš noriu pasidžiaugti civilizuotą sutarimu grindžiamą diskusiją šio klausimu. Reikia toliau tęsti bendradarbiavimą. Ačiū. Dėkoju komisijos nariu Katainen. Dabar suteiksiu žodį banko pirmininkui Hoyeriui, prašom. Ačiū pirmininkė. Man dabar yra kilusi tokia dilema. Man buvau ką tik kritikuotas už tai, kad viršėjau man skirtą kalbėjimo laiką, bet dabar išgirdau 20 klausimų, kuriuos norėčiau atsakyti. Taigi atleiskite man, jeigu nespėsiu į visus atsakyti, pasistengsiu, kad juos būtų tinkamai atsakyta vėliau. Visų pirma, keletas bendrų pastabų. Regionės, regionio paskirstimo klausimas jau palėtė mano jautrę vietą, nes e, jeigu, na, tiems, ka, ka, kam atrodo, kad jų regionas gavo keliais eurais mažiau negu kitas regionas, e, skundžiasi neteisinga geografinių paskirstimų. Tačiau e, statistika rodo, kad Graikija yra numeris vienas, po to eina Kipras, Portugalija, Kroatija, Lenkija. Ar čia yra kokia nors neteisybė, aš manau, kad būtent tokių prioritėtų jūs iš mūsų tikitės. Manau, kad mes e, pasiekėme realios pažangos šio klausimu. Kitas klausimas. Noriu į diskusijas įtraukti žodį infrastruktūra. Jį girdėjau keletą kartų. ES kyla problemų dėl infrastruktūros, dėl infrastruktūros kokybės. Mes nepakankamai investuojame į infrastruktūros priežiūrą. Dėl to Mm, prastėja mūsų infrastruktūros kokybė, turime tam skirti daug daugiau dėmesio. Labai gerai, kad statomi nauji dalykai, bet reikia prižiūrėti ir senus. Toliau e, labai įdomus ponios Sajala Sender klausimas apie įmonės startuolės. Tikrai čia kyla didelių problemų, kalbant apie korporatyvinį finansavimą Europoje ir kalbant apie startuolės. Iš tikrųjų, 75 procentai viso korporatyvinio finansavimo, įmonių finansavimo Europoje ateina per bankus. E, JAF yra priešingai. Taigi, taip ir yra. Tai dėl, tai, dėl to ir yra, kad pavyzdžiui, koks nors protingas e, išradėjas sukuria naują produktą Jam galbūt labai gerai sekasi pradinė, pradiniu etapu, tačiau kyla problemų dėl augimo finansavimo. Ir aš tikrai norėčiau, kad EIB veikla plėtotųsi šioje srityje, nes man tikrai labai nepatinka, kai patys perspektyviausi produktai palieka Europoje ir gavę didelį finansavimą yra plėtojami kitose regionuose, kitose žemynuose. Na, Taip pat reikėtų galvoti ir apie užimtumą. Vėliau galbūt pateiksiu skaičių šią temą. Dabar galiu pasakyti, kad mūsų analizė rodo, kad 2018 metais e, e, parėmėme 285 tūkstančių MVI. Ir ten išsaugotų darbo vietų skaičius buvo 3,9 milijonai. Mes turbūt turėtume garsiau kalbėti apie šios skaičius. Turime labiau save vertinti finansavimas, ilgalaikis finansavimas. Ponios ir ponai, kai kas iš jūsų norite, kad mes veiktume kaip komercinis bankas, kai kas mus vertina kaip politinė priemonė. Mes esame ir viena, ir kita. Turime veikti keliose srityse kaip komercinis bankas, nes e, refinansuojame kapitalo rinkose, mes taip pat turime pelnyti investuotojų um, pasitikėjimą, nes kitaip jie mums neskirs 60-80 milijardų eurų įsigijimams. Tačiau mes turime įgyvendinti jūsų tarybos ir komisijos nustatytus tikslus. Tai reiškia, kad mes turime derinti e, viešosios valstybinės institucijos vaidmenį su elgesiu ir patirtimi rinkoje. Toliau skaidrumas, klausimas, kurį pateikė ponia Greslė. Pritariu jūsų nuomonėje, manau, kad mes einame pirmin, bet žinoma, dar yra kur tobulėti. Čia norėčiau paminėti du dalykus. Pirma, neužmirškite, kad EIB yra labai nedidelė institucija. Turime 3500 žmonių bankė, atrodo, kad labai daug, tačiau mūsų e, tvarkomos sumos, veiklos apimtis yra du kartus didesnis negu Pasaulio banko ir aštuonis kartus didesnis negu Europos rekonstrukcijos plėtros banko. E, na, taigi mes tikrai nesame didelė institucija. E, galbūt mes nesame pakankamai matomi įvairiose ES institucijose, bet mes tengiamės kaip galima veiksmingiau dirbti mes stengiamės būti matomi ir dalyvauti daug kur, tačiau E, išlaidų mažinimu, mes taip pat laikomės ir išlaidų mažinimo ar, ar ribojimo strategijos. Ir dar ponė Greslė kalbėjo apie e, lyčių lygybę. Kai tik tai valstybė narė pateikė pasiūlymą dėl valdymo komiteto ir pasiūlo jį moterį, aš visada labai apsidžiaugiu, neseniai tai padarė Ispanija, mes tikrai laukiame daugiau moterų, tačiau tai nėra uh, E, banko valdymo dalykas, tai priklauso nuo valstybių narių. O kalbant apie aukščiausius vadovus, mes per septynerius metus, kai aš dirbu bankė, pasiekėme pažangos. Taigi mes nuo 18 procentų iki 26 procentų padidinome moterų skaičių aukščiausiose pozicijose. Bet žinoma, pokyčiai nevyks, nevyksta labai greitai, reikia e, bent e, porą metų padirbti bankė, kad galėtum kopti karjeros laiptais. Ir žinoma, mes tikrai siekiame lygybės, jeigu tik dėl to nediskriminuojama kita lytis. Ačiū. Dėkojame generaliniam direktoriui. Nežinojau, nemanau, kad ponas Zdrajevskis norėjo, kad jūs mažiau kalbėtumėt, gal jis norėjo, kad ponas Kataninas daugiau pakalbėtų. Mums tikrai yra didelė garbė, kad jūs atvykote. O dabar skirs, suteiksiu žodį pranešėjai ponui Pirinskiui, kad užbaigtų šiuos debatus. Prašom. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie gyrė pranešimą. Noriu pasakyti, kad šį pranešimą rengė visas komitetas. Na, aš komiteto vardu prisijimu tam tikrus nuopelnus e, dėl tų dalykų, kuriuos akcentavo ponas Hoer. Tai yra didesnis skaidrumas, didesnė atskaitomybė. Manau, kad tai parodo, kokios naudingos yra tokios diskusijos ir tokie pranešimai. Todėl čia mes galime būti patenkinti. Dar noriu grįžti prie geografinių aspektų, bet pirmininkas mums. Uh, pateikė skaičių, kurie rodo, kad didėja informuotumas ir yra artėjama geresnio paskirstimo link. Bet manau, kad jūs tikrai sutiksite, kad, te, kad 80 ir 10 procentų proporcija tikrai nėra tvari pusiausvyra ir čia reikia įveikti tam tikrus iššūkius. Ir galiausiai noriu paminėti, kad tokio tipo diskusijos, kokios vykso dabar, uh, ir tai, kad pirmininkas e, tikrai kalbėjo labai atvirai ir pabaigoje netgi šiek tiek susijaudino, tai manau yra geras ženklas, e, kad jis, jis bus įsipareigojęs siekti tolesnės pažangos. Ačiū. Dėkoju ponui Pirinski. Diskusiją šiuo klausimu baigėme, balsuosime rytoj. Dabar noriu pateikti pranešimą. Po konsultacijų su frakcijomis pirmininkas parlamentui noriu pateikti štai tokį pasiūlymą dėl darbo tvarkės pakeitimo. Ketvirtadienį e, siūloma, e, siūloma atidėti ketvirtadienį numatytą diskusiją dėl padėties togo. Ar kas nors prieštarautų tokiam atidėjimui, ne, taigi pakeitimui pritarta. Now we can move on. Dabar Eisikime <clears throat> prie kito klausimo mūsų darbo tvarkėje. Ponios Grazija Balrubijal ir ponas Arvama pranešimas sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybės narėse trūkumų. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjams. Pone Gardija Saval Rubijal, keturias minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Vienas žurnalistas manęs paklausė, ar šis reglamentas svarbus ir reikalingas, ir mano atsakymas buvo be abejo. Mes per šią kadenciją daug kartų kalbėjome apie teisinės valstybės principų pažeidimą ir matėme, kad mūsų priemonės yra lėtos ir neveiksmingos. ES yra e, sąjunga e, grįsta vertybėmis, kurias reikia ginti ir gerbti ir valstybėse narėse, ir patiems piliečiams. Tai mūsų Europa nėra tokia liktai restoranas, kur renkėsi iš e, meniu. E, jeigu įstoji Europos Sąjungą, turi laikytis tam tikrų reikalavimų - ekonomikos, politikos, mokesčių, e, teisės sritise. E, reikalavimai yra griežti, todėl kandidatės labai ilgai kandidatuoja, kol pagaliau įstoja. O kai įstoja, tai ką? Tada galima daryti bet ką? Ne tas egzaminas turėtų vykti nuolat ir jeigu pamatome trūkumų, juos reikia taisyti o, o, ir suku, arba sukurti sankcijų sistemą. Aš pati norėjau tiesioginių sankcijų, bet suprantu, kad sutartyse tam nėra pagrindo. Todėl e, komisija pateikė išmintingą pasiūlymą pagal savo turimas priemonės, tai konkrečiai ES biudžetą. Tačiau, kaip jau sakiau, e, biudžeto komitete, manau, komisija praleido labai gerą galimybę. Nes jeigu susėsime dvi šias mintis, tai pirmiausia, kad reikia gerbti vertybės ir apsaugoti biudžetą. E, neužtenka kalbėti vien tik tai apie teisinę valstybę, nes e, tos vertybės, apie kurias kalbame, yra e, surašytos antrame e, straipsnėje sutarties. Tai ir solidarumas, teisingumas, tolerancija, žmogaus teisės ir taip toliau. Antrame straipsnėje jos išdėstytos. Ir mūsų sąjunga būtent jas ir gyna. Mes turime ginti ir mūsų biudžetą. Ir didžiausias nusikaltimas biudžetui, vertybėmis ir solidarumui tai būtent nesažininga konkurencija, sukčiavimas ir panašus dalykai. Todėl manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių kriterijų, kuriuos reikia tikrinti ir netgi taikyti sankcijas. Negalime kalbėti apie lygybę, solidarumą, teisingumą, jeigu nusisukame, kai matome fiskalinę neteisybę. Parlamento uh, pozicija buvo išgrydinta diskutuojant apie pagrindinius tris aspektus. Pirma, apsaugoti e, paramos gavėjus, kaip tai padaryti. Kaip nustatyti sankcijas? Ta darydami turime numatyti aiškius mechanizmus tam, kad tos sankcijos būtų nukreiptos tiesiai e, tiems pažydėjams, o ne į paramos gavėjus nukreiptos. Todėl E, mes kartu su komisijos darbuotojais puikiai padirbėjome ir manau, kad e, dabartinis e, tinklas ir sistema yra daug geresnė paramos gavėjams. Kitas punktas yra ekspertai. Todėl, kad įgyvenimas šio reglamento bus labai sudėtingas. Komisija turi turėti visą teis, te, reikalingą informaciją, kad galėtų priimti pagrystą, objektyvę E, nešališką, nešališką sprendimą. Todėl reikia ekspertų e, grupės, kuri padėtų komisijai. Ir galiausiai Europos parlamento vaidmuo. Komisija siūlė, kad mes būtumėm tik tai stebėtojai ir tai mus yra nepriimtina, nes mes čia kalbame apie vertybės ir taip pat apie biudžetą. O dėl biudžeto parlamentas irgi taria žodį, lygiai taip pat kaip ir taryba. Todėl mes turime turėti irgi ir balso, ir balsavimo teisę. Priminsiu, ką šiandien sakė Pedro Sančias, Ispanijos ministras pirmininkas. Atėjo laikas e, ginti vertybės, kurios yra mūsų Europos projekto išskirtinis bruožas. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis ponui Sarvamai. Keturios minutės, prašom. Kiitos, rova puhemies. Honorable Commissioner Oettinger. Gerbiami parlamento nariai, gerbiamas komisario Tingerė, demokratija nie, niekada nėra savaime suprantamas dalykas, to neturėtume pamiršti. Vienas iš svarbiausių e, dalykų, jei ne pats svarbiausias, e, tai yra išsaugoti demokratiją bet kurioje valstybėje. Ir tai daroma per įstatymo viršenybę. Kai pradedama kvestionuoti įstatymo viršenybę, atveriam, atveriama Pandoros dėžė. Nes, mano mėly kolegos, demokratija niekada nebūna tobula. Demokratija per rinkimus gali reikšti, kad atsiras vyriausybės e, ir ly lyderiai, kurie gali pamėginti tą Pandoros skrinę atidaryti ir pasižiūrėti, ar jie negali to kontroliuoti. Galbūt jie gali bandyti žaisti su teis teismų sistema ar galbūt e, žiniasklaida, e, kad žurnalistai negalėtų E, kritikuoti valdančiųjų ir e, galbūt gali nuspręsti padaryti tai, kad pilietinėms organizacijom būtų sunkiau išreikšti tai, kas jiems rūpia. Ir aišku, tokiu būdu tos vyriausybės ir lyderiai uh, pažeidžia įstatymo viršenybę, o tai yra kertinis demokratijos ramstis. Deja, kol, kolegos, tai tik tai faktinis aprašymas to, kas vyksta ES jos viduje šiandien. Taigi iš tiesų, jeigu norime apsaugoti pačią demokratiją, turime apsaugoti, apginti įstatymų viršenybę. Ir daug metų jau skaudžiai aišku, kad turima sąjungoje teisinės mechanizmas nesustabdo vyriausybių, jos bando žengti tuo pavojingu keliu. Ir kaip tik tai todėl ir kalbame šiandien apie šį labai svarbų reglamentą. Mums reikia mechanizmo, e, kuris numatytų konkrečias pasiekmes atitinkamai valstybei nariai. Kaip tik tai todėl e, komisija išmintingai e, atsižvelgia į Europos parlamento valią išsakytą rezoliuciją dėl e, DP ir pagal komisijos pasiūlymą ir pagal mūsų gal, galutinį pranešimą tam, kad ES apsaugotų savo finansinius interesus nuo finansinių nuostolių. Uh, kuriuos nulemtų visuotiniai trūkumai valstybėms narėms taikant teisinės valstybės e, principą, sąjunga turėtų galimybę taikyti tinkamas priemonės, kurios e, apimtų apribojimą, e, sumažinimą arba iš viso nu, stabdant prieigą prie ES finansavimo, atsižvelgiant į trūkumų pobūdį, būdą ir mastą. Norėčiau akcentuoti penkis dalykus, kuriuos būtina suprasti, kalbant apie um, šį, uh, šį teisėkuros aktą. Visų pirma, tai yra finansinis uh, uh, reglamentas, kalba eina apie ES biudžeto apsąjungą, mokesčių mokėtojų pinigus. Mes norime teisėje įtvirtinti nuostatas, kurios vienodos būtų visom valstybėm narėm. Įstatymų viršenybė gali kilti pavojus bet kurioje valstybėje narėje. Trečia, norime um, apsaugoti galutinius ES lėšų gavėjus. Tai yra mokslininkai, pilietinės organizacijos, eiliniai piliečiai. Jie neturi nukentėti nuo, nuo to, kad, kad būtų e, sumažintos ES lėšos arba e, nutrauktas finansavimas. Be to kalbame apie visuotinius e, trūkumus taikant teisinės valstybės principą, nes iš tiesų tai turi būti plač, plačiai paplitę, tik tai tuomet būtų te, biudžeto pasiekmes ir Taip pat būtų vykdoma biudžetinė procedūra, pervedant į biudžeto rezervą dalyvautų taryba kartu su parlamentu. Ir todėl norėčiau paraginti kiekvieną narį pasigilinti į šitą pranešimą ir tikiuosi, kad jūs paremsite šitą pranešimą, suteiksite man tvirtus įgaliojimus ir šaliam dėrybom, nes niekas na, šiandienį Europoje nėra tiek svarbu kaip įstatymo viršenybė ir e, galiausiai, bet nemažiau svarbu, ką noriu pažymėti, tai na, norėčiau nuoširdžiai pagirti ir padėkoti pranešėjai už jos. E, bendra, mano bendra pranešėjai už jos puikiai atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Dėkuoju. Ačiū poniai Sarvama, Libio komiteto vardu. Visas. Toliau kalbės e, ponia Sargentinė. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad pavaduoju savo kolegą iš žaliųjų frakcijos, pona Terikabras, jis yra Libė komiteto pranešėjas. Nors aš manau, kad šis pranešimas yra reikalingas, mums vis dėlto reikia naujų priemonių kurios padėtų užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi teisinės valstybės principų. Mes turime pasirūpinti, kad nebūtų piknaudžiaujama piliečių teisėmis. Turi būti nepriklausomybė, e, įstatymų viršenybė. Šie principai turi būti gerbiami, kad ES galėtų gerai veikti. Čia mes e, žvelgiame į Europos vyriausybės Galvoju apie Vengriją, kuri elgesi netinkamai ir mes negalime tiesiog būti stebėtojai. Libė komitetas stengiasi užtikrinti, kad e, būtų numatyti tam tikri kontrolės mechanizmai. Ir iš tikrųjų tai yra numatyta mm, konvencijose, tai yra labai svarbus aspektas. Tik norėčiau, kad pažiūrėtumėte į Libė komiteto 72 pakeitimą. Prašau jam pritarti, dėl jo pranešimas taps dar geresnis. Dėkoju poniai Sargentinį. Ačiū, kad priminėte, jog tai pono Terikavras darbas. Dabar suteikiu žodį ponui Oettingeriui, komisijos nariai, prašom. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, parlamentarai. Norėčiau padėkoti pranešėjams e, Guardžiaba Rubial ir Sar, Sarvama ir jum, ponės Argentinė, už tokį dalykišką požiūrį ir gerą darbą su mūsų pasiūlymu, kurį jūs iš principo priėmėte, bet dar bandote ir patobulinti. Noriu Jums nuoširdžiai padėkoti ir išreikšti pagarbą. Jūs dirbote su komisijos pateiktų pasiūlymų dėl teisinės valstybės principo taikymo valstybės narėse trūkumų ir um, norite um, sukurti priemonę, kuri būtų taikoma mm, apsaugant biudžetą, mūsų mokesčių mokėtojų pinigus, e, tais atvejais, kai yra pažeidžiamas teisinės valstybės principas. Šis e, parlamentas e, jo ir jo darbas, taip pat ir tarybos sprendimai yra be galo svarbus. Mes jau, mums jau senai reikėjo tokio, tokios priemonės. Dabar ji pasiūlyta ir tai yra tikrai logiškas sprendimas. Mes skatiname projektus, mes skirstome finansavimą, ir regionai, valstybės narės, paramos gavėjai <clears throat> ginčijasi, varžosi dėl tų, to finansavimo ir tokie ginčiai gali nueiti net iki teismų. Todėl turime būti tikri, jog teisminės procedūros yra nešališkos, kad teisinės valstybės principas visur e, yra taikomas visoje ES teritorijoje. Valstybės narės turi įrodyti, kad jų priemonės, kuriomis įgyvendina mūsų lėšas, ES lėšas, yra tinkamos ir nėra sukčiaujama. Šiuo pasiūlymu mes sustipriname priemonių veiksmingumą, sustipriname ES autoritetą. Kol kas nėra jokio panašaus mechanizmo, pagal kurį mes apsaugotumėm mokesčių mokėtojų pinigus. Ar e, remiantis teisinės valstybės principo nesilaikymų valstybėje narėje. Labai svarbu saugoti mūsų finansinius interesus. Mano nuomonė, dabartinis e, pasiūlymas užtikrintų tinkamą balansą tarp biudžeto apsaugos ir kitų mechanizmų jau egzistuojančių, pavyzdžiui, sutarties septintame straipsnėje numatyto mechanizmo. Mes kalbame iš principo ne apie sankcijas, mes kalbame apie e, mūsų biudžeto apsaugą, apie jo teisingą įgyvendinimą Europos lygiu. Mes siūlome skatinti skaidrų ir objektyvų mechanizmą. Pagal šį pasiūlymą visos priemonės turėtų būti taikomos proporcingai trūkumo, tesnės valstybės principo taikymo trūkumo rimtumui e, arba lėšų finansavimo sumažinimas, arba iš viso finansavimo nutraukimas. Ir sprendimas priimamas pagal tai, kiek yra teisinės valstybės principo taikymo deficito. Piliečiai, paramos gavėjai, tyrėjai, socialinių projektų gyvendintojai neturėtų nukentėti. Būtent todėl tie projektai turi gauti tai, ko teisiškai teisėtai tikisi. E, bausmė turi būti nukreipta į valstybę narę, kuri kažką pažeidžia, o ne mūsų studentai, e, tyrėjai ar bet kurie kiti paramos gavėjai. Jei komisija turės pagrindo manyti, kad e, yra pažeidžiami teisinės valstybės principai ir kad e, tai turi įtakos mūsų piliečių geroviai, pradėsime tam tikrą procesą, kurio baigtis būtų tam tikros priemonės. Tai ir teisingumo teismo, ir auditų rūmų sprendimas, ir prieš priimdami sprendimą mes turime apklausti ir išklausyti tos valstybės narės, žinoti jų poziciją. Parlamentas irgi dalyvaus tame pačiame lygyje kaip ir taryba. Ir man atrodo, kad toks vaidmuo yra be galo svarbus ir naudingas. Sprendimo procesas turi būti pakankamai greitas ir efektyvus, nebiurokratiškas. Teisingas ir nebiurokratiškas.